just cancelled. So Mr. Pospish. Okay. Kérem a kollégákat, hogy aki elszak... Prašau visų išeinančių iš salės e, tai padaryti greitai, tyliai, kad galėtume tęsti ir pereiti prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Pirmasis pranešimas logistika Europos Sąjungoje ir daugiarūšis vežimas naujais transporto tinklais. Ponas Pospišil. Ačiū pirmininkė. Bandysiu paaiškinti, kodėl aš balsavau už šį pranešimą. Aš manau, kad